Mėly kolegos, mes turime e, šiandienos komiteto posėdėje e, vieną e, klausimą ir labai džiaugiamės, kad EGE instituto ekspertų forumo narė ponia edita bauer atvyko šiandien į e, mūsų susitikimą nes mums iš tikrųjų labai svarbus yra bendradarbiavimas e, su e, eige ir su ekspertais nes jų pagalba mes galim priimti tinkamus politinius sprendimus. ir dabar aš norėčiau Do, do, do yeah, yeah, yeah. Ir dabar aš norėčiau suteikti žodį poniai Edith Bauer. Prašau. It's a really a great, a great pleasure to be uh, here. Man uh, didelis malonumas vėl lankytis pas Jūs. Uh, kaip žinote, buvau uh, šio komiteto narė apie dešimt metų. Dabar esu AIG ekspertų forumo narė. Kadangi Jūs už mane balsavote, dėkoju Jums už tai. pamėginsiu pasinaudoti anglų kalbą, kadangi esu pasiruošusi tezes e, būtent šią kalbą. Norėčiau paminėti tris klausimus. E, kas naujo aigė? Antra, ekspertų forumas kuo mes e, užsiemame ekspertų forume. Ir trečia, kiek jūs e, žinote, jie kaip tik tai rengia e, strategiją kitiems triems metams, tad būtų labai įdomu sužinoti jūsų nuomonę dėl to, kur link toliau. Įti, kaip žinote, esu jūsų, au, jūsų ausis ir balsas ekspertų forume. Na, o kalbant apie patį Aigę, norėčiau pasakyti, kad esu, vien, esu viena už tų, kuri balsavo už e, reglamentą ši, šiame komitete, aišku, per, e, per plenarinę sesiją, kad būtų e, įsteigtas Aigė. Na, pati jų darbo pradžia buvo ypač sudėtinga, ypač sunki, po trijų metų jiems pavyko, galima sakyti, tik tais pradėti samdyti darbuotojus. Ir turėjo persikelti kitas patalpas. Iš tiesų, pati pradžia buvo labai sunkia. Na, o dabar e, galiu pasakyti, kad Eikė padarė didžiulę pažangą. Dabar e, gerbiamas yra stabilus institutas, stabili institucija, turinti e, aišku, aiškas perspektyvas, nuolatinį personalą, ne, ne, nepaisant to, kad tai, aišku, yra nedidelė institucija. Anksčiau Eikė buvo lyginamas su FRAB, Eurofondo, bet turėtumėt žinoti, kad e, Eikė gali dirbti iki 50 darbuotojų, skaitant stažuotojus ir nacionalinius komandiruotus ekspertus. E, pačiame institute dirba 37 žmonės palyginti su FRA agentūra, ten daugiau negu 300 euro fonde. Fonde dar daugiau. Ar, E, iš tiesų, e, prireikė daug laiko, kadangi jos susikurto savo interneto svetainę. Jeigu dabar nueitumėte tą svetainę, ten rasite labai daug naudingos informacijos nuo e, tezauro iki internetinių pagalbos priemonių, pavyzdžiui, tokiose sritise kaip lyčių aspektų integravimas, lyčių lygybės indeksas. Kaip žinote, Tai galbūt pati įdomiausia dabar turima priemonė, tai lyčių lygybės indeksas. Ta priemonė bus atnaujinta šių metų spalį. Ir ja, priemonė atsiras ir naujas komponentas. Institutas nusprendė uh, į, įtraukti į šią sudėtinį, šį sudėtinį integruotą indeksą, taip pat ir smurto prieš moteris. Ir aišku, ši užduotis nelengva. Na, o dabar galiu pereiti prie antrojo klausimo. Taigi, kaip ekspertų forumo narė, buvau išrinkta vadovauti darbo grupiai atsakingai už uh, lyčių statistiką, lyčių lygybės indeksą. Per vieną posėdį e, pernai e, diskutavome šimtinai vien tik tai apie smurto klausimą, tai sudėtingas dalykas, kadangi, kaip suprantate, indeksą e, sudaro šešios sritis, daugybė uh, posirčių ir daug čia būtų galima ką pasakyti ir greičiausiai jūs ir taip esate labai gerai susipažinę su tuo, bet visą informaciją galite rasti ir uh, tinklalapyje instituto, instituto. Na, o kalbant apie smurtą, su to siela daugybė klausimų. Paimkime, uh, tarkim, pavyzdžiui, yra tik tai vienas uh, patikimas domenų šaltinis. Uh, E, FRA tyrimas atliktas prieš porą metų, tai e, nieko naujo, bet netgi ir šitas, e, netgi ir be šito tyrimo na, yra dar ir Eurostatė domenų, bet netiek jau daug, daugiausia apie nu, nuž, nužudimus, moterų konkrečiai nužudimus. Tai labai sudėtingas klausimas, kadangi neturime suderintos apibriešties, kalbant apie smurto klausimus. Taigi situacija nėra labai gera šio požiūrio. Diskusijos vyksta yra noras siekti, kad būtų tikslesnių duomenų Tai labai akivaizdu, jie. Kitas klausimas, kur užsiema ekspertų forumas, tai susijusios neligybės, aišku, yra įvairių susijusių metodologinių klausimų. Aišku, kalbant apie lyčių lygybės indeksą, yra ir papildomų susijusių tokių palidovinių klausimų. Klausimas yra toks, kiek giliai e, e, norima nagrinėti duomenis, e, siekiant sudaryti labai patikimą vaizdą. Aišku, yra susijusių neligybės sričių. Šiais metais EG pabandė įtraukti negalę, e, amžių ir e, taip pat e, migrantų klausimus. Kaip žinote, ekspertų forumas yra patariamasis AIG organas, dėja mes neturime atstovų administraciniai valdyboje. Kitas e, ekspertų forumo posėdis numatytas ateina e, šį gegužę. Ir e, aišku, kas yra a, a, a, svarbu, tai svarbu galimybė, sakysi, nuomonėmis su jomis dėl strategijos kūrimo. Na, o dabar pereisiu prie trečio klausimo - strategijos. Egė turi tam tikrą įsivaizdavimą Tačiau, aišku, kol administracinė valdyba nepatvirtino strategijos, e, dėl, dėl nieko nėra iki galo apsispręsta. Aigio įsivaizdavimas yra maždaug toks - eiti trim kryptim. Viena jų, aišku, yra lyčių lygybės indeksas. Jis turi būti atnaujintas. E, reikia labiau suderintų apibrieščių. Be to, dar norėčiau e, dėl kai ko jūsų paprašyti pagalbos. E, kaip žinote, yra Stambulo konvencijos klausimas. Po ES ratifikavimo pagal Stambulo konvencijos 11 straipsnį e, įsigalios prievalė rinkti duomenis, e, atlikti e, tyrimus, juos valdyti šiomis temomis. Aišku, reikės tam tikro koordinavimo Ir e, kalbant apie tokį koordinavimą, turbūt geriausia būtų, kad dalyvautų ir komisija, parlamentas, AIG e, atstovai ir galbūt e, tam tikrų europinio ligmens nevyriausybinio organizacijos atstovai. Tačiau koordinavimui vykdyti, aš esu tikra, geriausias pasirinkimas būtų AIG. Aišku, jiem reikės paramos. Todėl aš norėčiau jūsų paprašyti paremti Aigę šioje srityje. Tad tiek dėl lyčių lygybės indekso. Bet aišku, kaip šios darbo grupės pirmininkė galėčiau pasakyti, kad darbo labai daug. Kadangi e, e, reikia suderinti apibrieštis e, labai daugelis ryčių, nepaisant to, kad taigi yra parengusi tezaurą įvairių apibriešių. Visą tai yra jų interneto svetainėje. Antras klausimas būtų lyčio aspekto integravimas. Kaip sakiau, EIGE yra gan nedidelė institucija, todėl turėtų tiks, tikslingai dirbti konkrečiom labai temom, kai kalba eina apie tokią plačią temą kaip lyčių aspekto integravimas. Tai e, viena minčių būtų susitelkti į e, biudžeto formavimą lyčių požiūrių ir, ir kalbant kon konkrečiai apie Europos struktūrinius fondus, e, investicinį fondą. Man atrodytų, kad tai būtų labai nauja, tai būtų labai naudinga, tikrai duotų pridėtinės vertės. Šis darbas būtų atliekamas aigė. Na ir trečias rytis, kurie bando įti priekį, tai yra moterų migrančių klausimas. šiais metais, atnaujinant lyčių lygybės indeksą, bus numatyta ir šitas rytis, tačiau be papildomų darbuotojų jie negalės apimti ir šito migrančių klausimo nesupranta, kad tai klausimas susijęs su saugumu. Mm, tai e, dar būtų papildomas elementas, kuris duotų pritinės vertės tagė darbą. Tad e, turbūt tiek žanginių žodžio. Norėčiau išgirsti ir jūsų uh, nuomonę, nes, kaip sakiau, aš esu jūsų ausys ekspertų forume. Esu labai dėkinga už šitą galimybę. Ir norėčiau paprašyti jūsų rasti e, galimybių reguliariau keistas e, nuomonėmis kaip šiandien, nes esu tikra, kad tai naudinga ir jums, ir Aikė. Dėkui. Ačiū, ponia e, Edita Bauer. Iš tikrųjų pritariu, kad e, tas bendradarbiavimas ir keitimasis nuomonėm e, iš tiesų yra reikalingas ir, ir, ir, ir mūsų komitetui, ir Europos parlamentui, ir valstybėm narėm. Ir dabar kviečiu apsikeisti nuomonėm, tai ponia Mudi. Thank you. Yes, please. <laughs> uh, um, uh, and thank you for coming this morning to, uh, to the committee. I firstly... Dėkui, kad atvykote šį rytą į komitetą. Visų pirma, reikia nulenkti galvą prieš eigę. Daug iš mūsų ne tik tai tinklapį esame susiradę, bet esame susitikę ir su eigė darbuotojais. Ir iš tikrųjų aukštai vertiname e, jų profesionalizmą. Taip pat ir jūsų paskutinės pastabas apie tai, kad reguliariai galėtumėte čia atvykti, kad palaikytume nuolatinį kontaktą, irgi labai vertingos. Na ir žinoma, konkrečiai dėl vieno iš jūsų iškelto dalyko, džiaugiuosi, kad jūs užsiminėte apie kažką, apie ką aš ketinau paklausti tai vadinamoji gender budgeting problema, lyčių biudžeto problema, dirbu biudžeto komitete ir mes e, stengiamės e, kažkaip pasiekti pažangos, sprendžiant šį klausimą ES biudžeto kontekste. E, taip, e, prasidės e, naujos darybos dėl laiko tarp vidurio peržiūros ir mes labai tikimės, kad pasieksime kažką ne tik tai naujoje finansinėje perspektyvoje, bet ir kalbant apie atskiras programas. Pavyzdžiui, devintoji mokslų, mokslo tyrimų pro, programa ar kažkas, kas atsiras vietoj jos. Turime buvusio biudžeto komisaro įsipareigojimus. E, E, lyčių lygybės dalykus atspindėti ES naujajame biudžete. Nesu tikra, kad naujasis biudžeto komisaras į tai atsižvelgs, bet to mes turime siekti. Na ir mes turime paremti eigę, remdamiesi turimą informaciją ir galvoti apie tas priemonės, e, kaip tą lyčių lygybės biudžetą užtikrinti. Nes atvirai sakant, ES e, finansavimas yra labai dažnai vienintelis finansavimas, kai kalbame apie čių lygybės elementus. Taip pat ir nacionaliniuose biudžetuose, bet e, kaip aš ir minėjau, būtų labai naudinga dirbti mums drauge ypatingai ateinant e, tokiems svarbiems e, įvykiams e, mūsų dėrybinėme tvarkaraštėje. Dėkui. Thank you, and now, uh, Mrs. Garcia Perez. Dėkui. Dabar žodis poniai Garcia Perez. Dėkoju. Norėčiau pasveikinti Jūs atvykusią į pakomitetį ankstesnio Askanstės kadencijos metu mes jau turėjome progą su jumis apsikeisti nuomonėmis ir tai buvo labai svarbus momentas mūsų komitete, kai, kur svarstome moterų teisės. Jūsų darbas, kaip ekspertės darbas e, lyčių institute yra labai vertingas ir jūsų e, indėlis yra labai teigiamas. Taigi čia labai svarstomi svarbus klausim, klausimai E, apie darbą, apie mm, tai, ką veikia lyčių institutas. Jau ne vieną kartą turėjome progos apie tai padiskutuoti ir pasigilinti į e, tai, kaip institutas bei parlamentas bendradarbiauja. Taip pat kažkada sakiau, kad labai svarbu pasinaudoti tuo darbu, kuris ten vyksta. E, kad e, būtų geriau išryškintas visų kitų institucijų, kurios dirba šioje srityje darbas. Mes kaip parlamentas tikrai esame geroje pozicijoje, kad tą galėtume, galėtume daryti ir turime dėti dar papildomų pastangų, kad e, visa mūsų turima informacija būtų skleidžiama įvairiuose lygmenyse ir visoms institucijose, kurios dirba lygybės rytyje. E, jūs žinote, kad visomis progomis kai buvo kalbama apie biudžetą, buvome, e, mes išsakėme ir savo nuomonę, taip pat Mm, ir kalbant apie jūsų institutą, sakėme, kad jūsų biudžetas turi būti išlaikomas e, ir jokių būdų nemažinamas, kad tas darbas, kuris atliekamas, nenukentėtų. Taip pat e, buvo e, šnekama apie tai ir toliau noriu pabrėžti, kaip svarbu keistis yra gera praktika. Taip pat norėčiau pasakyti, kad jeigu kada nors norėtumėte iš mūsų, kaip iš moterų teisų komiteto, paprašyti, siekdami savo darbą dar labiau patobulinti, tai labai prašom e, kreiptis. E, e, kad galėtumėm tiek mes tiek jūs pasinaudoti abipusio darbo vaisiais. Taigi ačiū, kad atvykote į mūsų komitetą, tikimės, kad ir toliau sėkmingai bendradarbiausime ir draugausime. Ačiū. Aš irgi e, noriu keletą minčių išsakyti, e, dėkodama ponė Editai Bauer už darbą. E, ir štai toks mano ir klausimas, ir palinkėjimas. Aš iš tikrųjų labai gerai vertinu lyčių lygybės darbą e, būtent dėl to, kad sukūrė lyčių lygybės indeksą. Nes pagal tą sukurtą indeksą mes galime vertinti esamą situaciją įvairiose srityse ir net valstybėse. Ir e, dabar suprantu, kad bus praplėstas e, e, pats vertinimas lyčių lygybės indekso ir tikrai labai svarbu, ir tai mūsų mintis irgi buvo, kad ir neįgalėjai būtų terukti, ir migrantai, ir am, pagal amžiaus skirtumus, kad vertintume lyčių lygybę. Tik mano klausimas būtų toks, ar jūs manote, kad, na, pakankamai e, tas lyčių lygybės indeksas, didžiulis darbas, kurį atlieka ir EIGE institutas, ir ekspertai, ir jūs asmeniškai, ar jis pakankamai yra panaudojamas? Kaip Jūs manot, kokie dar galėtų būti tie būdai ir tos galimybės, kad kaip galint būtų na, e, geriau paskleista ir panaudota e, EIGE instituto pati veikla, Nes iš tikrųjų mūsų e, FAM komitete mes tikrai pakankamai e, dažnai susitinkam ir diskutuojam e, su EG instituto ir veiklą vertinam, ir trijų metų strategijai savo siūlymus irgi teikiam dėl EG instituto. Bet kaip padaryti, kad EG instituto ta veikla būtų plačiau žinoma, vertinama ir kad neiškiltų, kaip kartais tokie pavojai, na, ar, ar reikia tokio instituto, ar nereikėtų sujungti, vis buvo, buvo tokių atvejų, kai pasigirdo išgirsdavo tos kalbos. Mes kategoriškai prieš. Mūsų FAM komitetas niekada nesutiks. Mes labai gerai vertinam instituto veiklą ir kokios būtų jūsų nuomonės, kaip dar e, daugiau parodyti tą veiklą ir, tos, ir to instituto veiklos naudą įvairiuose srityse. Thank you really for, for your Dėkuoju už jūsų pasisakymą, užsirašiau tas mintis ir perduosiu jūsų pastabas taip pat ir Eigė, valdančiai tarybai ir ekspertų forumui. Kalbant apie tą vadinamąjį gender budgeting. lyčių lygybės veiklos finansavimą. Egzistuoja e, vadinamasis toolbox, e, priemonių krepšelis, sukauptas eigė, jis pakankamai sėkmingai veikia, jis egzistuoja, yra panaudojamas. E, bet aš minėjau, kad eigė iš tikrųjų yra nedidelė institucija. ir e, gali kelti savo tik tai ribotus tikslus. Ir man atrodo, kad e, tie tikslai ateinantiems, e, ateinančiam laikotarpiui, norint sukurti kažkokią pridėtinę vertę, žvelgiant iš lyčių lygybės požiūrio taško, panaudojant e, struktūrinius fondus e, ir pritraukiant kitą finansavimą, iš tikrųjų galėtų tokią pridėtinę vertę kurti. Taip, iš tikrųjų, būtų pravartu, jeigu tas e, lyčių lygybės elementas atsirastų Europos biudžete, Europos parlamento biudžete. Esu tikra, kad tai įmanoma. Ir e, tai bus naujas dalykas ir atneš kažkokios pridedamosios vertės. Ta, kalbant apie klausimą, ar lyčių lygybės indeksas adekvačiai yra panaudojamas, tai atsakymas būtų tikriausiai ne, Egė sulaukė daug prašymų bendradarbiauti su komisija. O e, tarybos atveju institutas dirba su visomis pirmininkaujančiomis valstybėmis ir, kaip jūs žinote, pirmininkaujančioji paprastai pasirenka tam tikrų temų šitoje srityje ir, žinoma, E, institutas, taip sakant, tarnauja pirmininkaujančiai valstybei, bet e, tie santykiai nėra tokie tvirti kaip su Europos parlamentu. Tai visų, visų pirma, galėčiau pasakyti, kad jūs kaip komitetas, e, ko gero, irgi galėtume daugiau tą indeksą panaudoti. Kartais susidaro įspūdis, kad tas indeksas e, konkuruoja su e BPO ar Pasaulio bankų ekspertų darbo. Turiu pasakyti, kad Europai šis indeksas yra daug išsamesnės negu kad kiti. Ir iš tikrųjų tai galėtų e, pasitarnauti matuojant demokratijos būklę ES viduje. Pavyzdžiui, žmogaus teisėjų ataskaita, kurią jūs rengiate kiekvienais metais lybę komitete, o paskui tvirtinate plenarinėme taip pat galėtų, e, taip sakant, turėti dalį skirtą lyčių lygybei. Taigi tas indeksas galėtų labai plačiai ir labai tiksliai būti panaudojamas. Tai aš tik tai norėčiau jūs paskatinti e, visų pirma čia, e, jūsų kasmetinėse ataskaitose jį panaudoti. Žinoma, yra ir daug kitokių galimybių paremti ir turiu pasakyti, kad e, institutas e, e, dirba teikdamas paramą ir, ir, taip sakant, kaupdamas tas žinias, nes daug ką galima tenai padaryti. Ačiū už atvykimą, už bendradarbiavimą. E, ir, ir, ir tikrai mes ir, ir, ir ateity bendradarbiausim ir sutinku su jūsų pasiūlymu, kad ir mes rengdami įvairius čia e, dokumentus, teisės aktus, įvairias ataskaitas daugiau naudotumėmės eigia e, parengta informacija. Ačiū labai, bendradarbiausim toliau, na, o dabar darbo tvarkį mūsų baigta ir pasimatysime kitą posėdį, gegužės 11 dieną. 9 ryto. Ačiū labai.